Ladies and gentlemen, let's start to point number five. Tęsime darbą ir aptarsime penktąjį darbo atveikęs klausimą. Nelabai sprantu, kodėl tiek daug kolegų išėjo, gal viskas susijęs su futbolu. Džordžą turiu omenyje. Ką tu? A, <laughs> visi ah, išėjo, man rūpi Gruzija. kalbėsime apie vizų režimą su Gruzija. Mamikins yra parengęs, yra pranešėjas, Marija Gabriel yra parengęs pranešimą. Ir tikimės, kad tik tai birželio, rugsėjo mėnesį bus balsuojama dėl šito pranešimo, reikia paskubėti, o tai reiškia, kad e, birželio 21 iki 12 dienos dar galite pateikinėti pakeitimus, o balsavimas Liepos 12 dieną. Jeigu sutinkate, laikysimės tokio grafiko if we can make that, it was proposed even do it on the 7th of July. Galbūt netgi Liepos 7-ąją Strasbūrė mums pavyks balsuoti, kuo anksčiau, tuo geriau, manyčiau, atlikti svarstymą. Mamikins, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos. Komisijos pasiūlymų siūloma pakeisti 539 reglamentą ir numatyti, kad keliaujantis į ES turėtų biometrinius duomenis savo pasuose. Susitarimas tarp ES ir Gruzijos įsigaliojo 2011 metais. Dviejų sustarimų įgyvendinimas buvo viena iš prielaidų tęsti dialogą dėl vizų režimo liberalizavimo Šio proceso metu komisija pristatė e, mm, ataskaitą apie vizų liberalizavimo plano įgyvendinimą. 2015 metais komisija konstatavo, kad pažangos pasiekta ir buvo įvykdyti visi veiksmų plano reikalavimai. Vizų liberalizavimas bus naudingas Gruzijos piliečiams, paskatins žmonių kontaktus, akademinius kontaktus, verslo kontaktus ir tai bus labai patraukli priemonė ir Abhazijos ir Osetijos gyventojams, kurie galbūt kartu padės išspręsti konfliktą šiame regione yra rekomenduojama šitą kitą reglamentą įgyvendinti kuo greičiau, o dabar viskas priklauso nuo tarybos kolegų ir mes žinome, kad yra pasiūlyta taryboje atidėti šitą sprendimą, žiniasklaidoje yra sukelta pakankamai daug triukšmų. Tačiau su Ukraina, Turkija ir kitomis svarbiomis valstybėmis ir nestabdamas procesas, tačiau kitas dalykas, kodėl tai buvo padaryta su Gruzija, neaišku. Manyčiau, kad visą tą klausimą reikėtų spręsti kartu su kitomis valstybėmis, kitaip mes pasiūsime nesažiningą ir netinkamą signalą Gruzijai, kadangi Gruzija laikė, laukė šito sprendimo ir tiesiog jo nepadarius nukentėtų ES įvaizdis, o parlamentas turi dar kartą pakartoti, pasakydamas, kad Gruzija padarė, atliko savo namų darbus ir todėl dabar ES eilė. Todėl piliečių teisų komitetas, atsakingas komitetas mūsų manimų turėtų pasistengti, kad parlamentas parengtų sprendimą ir jie apsvarstytų pirmoji svarstymo. Ar kas nors norėtų kalbėti? Stetina? Ačiū pirmininkė. Aš kaip šešėlinis pranešėjas rengęs pranešimą dėl asociacijos sustarimo su Gruzija norėčiau pasidžiaugti visomis pastangomis siekiant vizų liberalizacijos sutarimo įgyvendinimo. Gruzija tikrai nuveikė labai daug teisingumo ir demokratijos stiprinimo srityje. Kai aš kalbėjau apie šitą sustarimą, aš kalbėjau, kad politinės opozicijos buvimas yra neišvengiamas sveikai, norint kurti sveiką politinę sistemą. Todėl labai svarbu užtikrinti kiekvienos politinės partijos galimybę dalyvauti politiniuose procesuose. Tačiau aš turiu pripažinti, kad kai kurie opozicijos nariai ir toliau dar yra kalėjimuose. Aš taip pat minėjau, kad yra daromas politinis spaudimas siekiant suvaržyti teisingumo e, sprendimų nepriklausomimą ir sprendimų priimimo laisvę. Man kyla vis daugiau abejonių dėl problemų mano minėtuose sektoriuose. Visuomenė prieš būsimus rinkimus vis labiau skaidosi, yra įvykdomi išpoliai prieš politinius oponen, oponentus, bet to e, turėjome reikalų ir su... ...úředníků ministerstva obrany pro spronevěru státního majetku. Podle dostupných informací právní a technické... Su byla dėl susirašinėjimo teismo sprendimai primami nepasitelkiant įrodymų, tiesiog yra neįrodoma, kad nuteistieji yra kalti. Bet to Gruzijos jaunųjų teisininkų asociacijos manimų kai kurie nuteistieji yra teisiami neįrodant jų kalties. Bet to Europos žmogaus teisų teisme yra nagrinėjama byla dėl vieno iš opozicijos atstovų Miraš, Mirašvili. Tiesiog komisija Gruzijai nurodė įgyvendinti ir techninius kriterijus ir todėl nereikėtų suprasti, kad Europos komisija e, e, be išlygų pritars šiam siūlymui. Todėl aš norėčiau paprašyti kolegos Mamikins. Konstatuojimo dalyje atspindėti visus tuos mano paminėtus klausimus. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu Stetinos nuomonėjai, aš puikiai išmanau situaciją Gruzijoje ir žinau, kokia opozicijos padėtis, tačiau dabar jau pats laikas sutelkti dėmesį į politinius klausimus. Ir todėl aš baiminuosi, kad e, abejodami, nutolindami, atidėdami e, e, pažangą, suteikiant bevizinį režimą Gruzijos visuomeniai, mes galime žengti neproduktyvų žingsnį, todėl mes turime labai atsargiai įvertinti situaciją ir suprasti, kad pagrindinės politinės partijos yra orientuotos iš esmės į vakarus, yra provakarietiškos. Labai svarbu pasiūsti labai aišku signalą Gruzijos e, vyriausybei dėl to, kad opozicijos teisės turi būti saugojamos ir kad nebūtų įkalinami politiniai kaliniai arba jie turėtų būti išleidžiami į laisvę. Tiesiog mes tikimės žmogaus teisų teismo palankaus sprendimo dėl politinių lyderių išlaisvinimo. Ir mes tikimės, kad situacija pagerės. Dabar ypač atsižvelgiant į politinę situaciją, labai svarbu išspręsti visas problemas ir tikimės, kad ir taryba priims palankų sprendimą. Aštravičius, ačiū. Europos Sąjunga ir Gruzija pasirašė asociacijos susitarimą. Ir mes turime įgyvendinti šitą susitarimą, kadangi jame kalbama ne tik taip apie laisvos prekybos gilinimą, tačiau jame yra kalbama ir apie laisvą žmonių judėjimą. Jeigu mes laikomės šito susitarimo, mes turime būti nuoseklus jį įgyvendinami. Kadangi Gruzija pasiekė visų tikėtinų rezultatų, įgyvendino visas vizų režimo atsisakymo e, e, sąlygas, manyčiau, mes turime būti sąžiningi ir priimti šitą sprendimą, nors suprantame, kad kai kurios valstybės išreiškė e, nuogastavimų dėl jo ir pasiūlė atidėti. Mes turime būti sąžiningi partneriai. Mes matome, kad abi pusės siekia šio susitarimo įgyvendinimo. Stetina teisus, sakydamas, kad situaciją reikia toliau stebėti. Reikia mm, stebėti demokratinius procesus, tačiau vizų režimų atsisakymas yra svarbiausias sprendimas, kurio ypatingai laukia Gruzijos visuomenė. Ir aš manau, kad mūsų komitetas turi palankiai išspręsti šitą laiką ir priimti sprendimą laiku. Taigi aš pritariu šitam sprendimui. Uh, Kanietė. Ačiū. Gruzijos visuomenė nusipelno vizų režimo atšaukimo ir aš uh, jam pritariu. Tačiau visą tai reiškia, kad valstybė turi laikyti europinių standartų, neturi būti atrankinio teisingumo, neturi būti politinių kalinių, užtikrinama žiniasklaidos laisvė ir teismų savarankiškumas. Ir žinoma, laisvi ir sąžiningi rinkimai. Gruzijos e, vyriausybė turėtų nedaryti spaudimo nepriklausomai žiniasklaidai, Rustavi ir taip pat išlaisvinti ankstesnios vyriausybės narius. Tačiau manyčiau, kad ES neturėtų vėlinti savo sprendimo dėl bevizio režimo suteikimo Gruzijai. Manyčiau, jeigu Gruzijos vyriausybė nesilaikys Europos demokratinių vertybių, bus galima šitą sprendimą sustabdyti. Ačiū. Galbūt komisijos atstovas, kuris yra posėdėje, atsakys į klausimus dėl, pirmiausia, dėl to skubaus sustabdymo. Galbūt pirmiausia reikėtų apsispręsti dėl šito e, nelaukto sustabdymo, o po to jau suteikti galimybę liberalizuoti vizų režimą. Ką reiškia visa tas, visas tas sustabdymas vizų liberalizavimas proceso metu? Vokietija, Prancūzija, Italija ir kitos valstybės turi abejonių dėl saugumo. Šiandien manęs pastiravo vienas žurnalistas. Jis paklausė, ar iš tiesų Gruzijos e, mafijos atstovai Jisai sakė, žinoma, ne banks, bet gengs, čia yra susijęs su vienu Vokietijos rašytoju, bet aš nemanau, kad geng ir bang yra tas pats žodis. Yra sakoma, kad e, e, įkalinti asmenys e, buvę kalėjime dabar esą išleisti ir taip toliau ir dabar siautėja, tačiau aš nemanau visomis tomis e, pasakomis norėčiau tiesiog iškirsti komisijos atstovo nuomonės dėl to, kaip jūs vertinate situaciją, kad nebūtų teigiama, kad vizų režimas pakenks visuomenės saugumui. Yeah, much, um... Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti parlamentui, komitetui už mūsų pasiūlymo paremimą. Ir mes taip pat lauksime greitos sėkmės svarstant šį, komitetą, šį dokumentą Libė komitete dėl klausimo, kurį uždavė pirmininkas dėl ryšio su sustabdymo mechanizmu. Komisija pateikė pasiūlymą peržiūrėti sustabdymo mechanizmą gegužės ketvirtą dieną ir mes džiaugiamės girdėdami, kad tai vyks ir greitai ir parlamente. Taryba jau parengė bendrą požiūrį gegužės 20 ir dabar Libė komitetui tenka tarti paskutinį žodį. Pranešėjas yra ponas Dies Demera. Mes žinome, kad jis pateiks pirmą pranešimo projektą rytoj. Taigi darbas vyksta greitai ir visas, visi nuogastavimai, ko gero, greitai dinks dėl šio klausimo. Toliau, dėl organizuoto nusikalstamumo, aš nežinau konkrečių aplinkybių, kurias minėjo pirmininkas, tačiau mes galime pasakyti, kad šis klausimas aptariamas ir taryboje, tačiau dėl kriterijų, dėl organizuoto nusikalstamumo arba dėl to, ko tikimasi iš Gruzijos, visą tai yra padaryta, o dėl konkrečių aplinkybių negaliu nieko pasakyti ko šiuo metu. Ačiū. Kada ir galėtume priimti sprendimą dėl to skubaus sustabdymo, apie kokį laikotarpį ten mm, kalbate? Sorry, in, in the, um, on the uh, suspension mechanism. Dėl sustabdymo mechanizmo, kurį vadinate variniu stabdžiu. Tai yra bendras požiūris patvirtintas taryboje, patvirtintas gegužės 20 dieną, o parlamente, lybe komitete, ponas Dievas Demera yra pranešėjas. Kaip suprantame, jis pristatys pranešimo projektą rytoj komitete. Atsiprašau, trečiadienį. Ir kaip įsivaizduojame, apie Liepos 12-13 dieną turėtų būti lygio komitete balsuojama. Linkt tas. Tai reiškia, jeigu pavyks lygio komitete, tai tuomet e, mes grįžime prie šio klausimo tik tai rugsėjo mėnesį ir galutinai apsispręsime tik tai spalį. Aš vis dėlto siūlyčiau laikytis mūsų iš ankstinių terminų. Else? Kas dar? Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, norėjau papildyti, kad per neseną saugumo po pakomitečio vizitą Gruzijoje mes sustikome su vidaus reikalų ministru. Jis mus išsamei informavo apie ministerijos ir kitų valdžios institucijų pastangas bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, su ES apskritai, su jos institucijomis. E, išnaikinant bet kokį organizuotą nusikalstamumą. E, ir atskiriems delegacijos nariams buvo progų įvertinti atskirų valstybių narių statistiką. Iš tiesų, saugumo situacija valstybės narėse, kai kuriuose yra gana sudėtinga dėl įvairių priežasčių. Ką aš turiu galvoje? Na, o, o, o Gruzijos piliečių e, nusikaltimai nėra skaitlingiausi Europos Sąjungoje. Taigi aš tikiuosi, kad e, taryboje bus pasiektas pozityvus rezultatas. Ačiū. Wir werden das weiter diskutieren. Tęsime diskusiją šio klausimu. Mūsų tikslas išlieka siekti vizų liberalizavimo. Suprantame, kad mes neturėtume stiprinti nesaugumo jausmų savo visuomenėse. Taigi mes turime naudotis įvairiais komunikacijos kanalais ir šitie procesai turėtų vykti iš vien. Svarbu, kad ir mūsų visuomenės patikėtų, kad mūsų pasirinktas e, sprendimas yra teisingas ir dėl jo nebūtų abejojama. Pranešėjas Mamikins dar kartą. Liels paldies Jums priekšsēdētāji kungi. Paldies, dargie kolēģi, par e, visiem viedokļiem, ko Jūs izteicāt. E, es to, ka ziņotājs obligāti ņemšu vērā.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 Fünf Minuten Pause. Penkių minučių pertraukėlę skelbiu. Kadangi kitas darbotvarkės klausimas numatytas aptarti 16.45. Meine Damen und Herren. Ponius ir ponai, aptarsime kitą darbo atvarkės klausimą. Atsiprašome svečių, kad mūsų labai nedaug, tačiau Namibijoje yra AKR E, aukštlygio susitikimas ir manyčiau, kad kolegos išvykę į Namibiją, jų nėra Bruselėje. Atsiprašau už šitą situaciją, tiesiog vyksta mūsų posėdžio transliacija internetu, todėl tas, kas nori, galės stebėti mūsų posėdžio eigą. Be to, mes šiandien kalbėsime apie mūsų veiklos perspektyvas, apie finansinių lėšų veiksmingą naudojimą. Tiesiog mes norėtume išgirsti informacijos apie aktualią situaciją. Mes puikiai suprantame, kokį svarbų darbą jūs atliekate. Tiesiog norėtume, kad jūs įvertintumėte situaciją gazos ruožė ir kituose regionuose atsižvelgiant į sudėtingą dabartinę situaciją ypač sudėtinga situacija tarp Izraelio, santykius tinkus tarp Izraelio ir Palestinos. Aš tiesiog sveikinu kolegas ir suteikėm žodį. Pirmiausia, Paulo. Pirmiausia, jums. Ar jūs norite pakalbėti dabar ar vėliau, pabaigoje? Ministras Krempel. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu lankytis vėl pas jūs ir pasinaudoti jūsų komiteto kvietimu ir kartu su vystimosi komitetu padiskutuoti su jumis. Iš mūsų perspektyvos žvelgiant, tai labai džiugu, nes mes dirbame labai nestabiliuose rytuose. Aš pabrėžčiau, kad šis pokalbis vyksta didelių sugretimų vidurio rytuose metu. Tai taip pat vyksta tuo metu, kuomet Europa susiduria su įvairialypių poveikių dėl to nestabilumo vidurio rytuose, dėl visų iššūkių ir įtampų, dėl ko atvyksta į Europą daug pabėgėlių ir migrantų. Šis pokalbis vyksta tuo metu, kuomet mūsų organizacija nori pabrėžti Palestinos pabėgėlių padėti platesnėme kontekste ir tuos pasiekimus, kurios yra pasiekusi mūsų agentūra, kurią aš atstovauju. Ir taip pat noriu pastebėti ir padėkoti ES ir jos valstybėms narėms už labai dosnę paramą jungtinių tautų agentūrai gyvendinant savo veiklą. Būtent dabar E, yra 45 metai nuo tada, kai Europa pradėjo teikti struktūrinę paramą šiai agentūrai. 65 metus agentūra veikia apskritai ir tai liūdija Europos paramos e, e, agentūrai, kurią atstovauja jau dosnumą. Ir aš noriu padėkoti visoms institucijoms pirmiausia parlamentui, Europos parlamento nariams, už jų suinteresuotumą, neblėstančią paramą palestinos pabėgėlių klausimams ir mūsų darbui, mūsų agentūros darbui. Ir aš taip pat noriu padėkoti komisijai ir tarybai už jų didelį dėmesį mūsų agentūros veiklai ir mūsų indėliui vidurio rytuose ir kartu valstybėms narėms kartu imant e, jūs teikiate didžiausią finansinę paramą. UNRWA e, tai yra agentūra iš. Ir mes tai norėtume labai padėkoti Jums už tai. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti kai kurios klausimus e, susijusius su mūsų darbo kontekstu. Kaip žinote, mūsų agentūra turi įgaliojimus jau šią gavo įgaliojimus prieš 66 metus dirbti vakarų krante, Gazoje, Sirijoje, Jordanijoje ir Libane. Tai yra mūsų veiklos regionai. Ir norėčiau pateikti trumpą situacijos, su kuria susiduria palestinos pabėgėliai situaciją tame kontekste. Ir paminėti kai kurios mūsų pasiekimus, mūsų vaidinamą vaidmenį, kokie kyla iššūkiai ir pasidalyti mintimis apie tai, kur ypač svarbus, koks ypač svarbus būtų ES vaidmuo ateityje. Daugelio aspektų Palestinos pabėgėlių padėtis vidurio rytuose šiandien pat reiškia egzistencinę grėsmę. Viena, viena priežastis tam yra tai, kad dėmesys pabėgėlio, pabėgėlių kančioms e, smarkiai sumažėjęs yra pastaraisiais metais. Iš dalies tai suprantama dėl to, kad e, Sirija, aišku, yra didžiulė nelaimė, situacija Irake, Jemene taip pat, dėmesys e, Libijai taip pat yra pateisinamas. Tačiau pats faktas, kad 5,2 palestinos pabėgėlių gyvenančių vidurio rytuose labai nestabilioje aplinkoje būtų pamiršti, tai manome, kad Taip neturėtų būti. Viena viso to iliustracija yra tokia. Matėte, kas vyko per pastarosius du mėnesius vakarų krante. Vakarų krantas ir rytų Jeruzalė patyrė didžiulį smurto proveržį, demonstracijų skaičiaus padėjimą. E, tai tas smurtas paliečia ir civilinius gyventojus, palestiniečius ir izraeličius. E, turime atminti, kad kitais metais būtų e, minimas, minimos 50-osios e, okupacijos metinės vakarų krante ir gazoje. Tai yra ištisas gyvenimas. Jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau gimęs Hebrone, Džemine ar kur nors kitur gazoje, visą tą laiką būčiau gyvenęs okupacijos sargomis. Tai reikia atminti, nes tai turi konkrečios reikšmės žmonėms. Kasdien, kai plečiamos gyvenvietės, kai uh, e, greunami namai, gyventojai susiduria su perkelimo pavojami, trūksta galimybių. Žmonėms gyvenantiems vakarų krante ir rytų Jeruzalėje, tai tai reiškia ir nestabilumą. Atminkite, ką esame matę nuo laikotarpio prasidėjus praėjusį spalį, kai pradėjo neramumai jaunimas jau gimė po Oslo taikos sustarimo. Jiems buvo sakoma, kad jeigu jie tik į politinių procesų, jeigu jie bus nesaikus, tai galiausiai jų klaus, lauks atlygis, o to atlygio kaip nėra, taip nėra. Žmonės gyveno turėdami E, lūkesčių, kad politinis procesas kažką duos. Tačiau, kadangi to neįvyko, tai politinis procesas neduoda pozityvių rezultatų. Gazos ruožė pasireiškia akumuliatyvinis poveikis viso spaudimo ir apribojimų gyventojų atžvilgių. Tai turi, tikrai turi kelti nerimą dėl ruožo ateities. Tai turiu pabrėžti taip pat ir kalbėdamas agentūros vardu, kuri dirba gazoje. 70 procentų gazos gyventojų iš 1,8 milijono žmonių yra palestinos pabėgėliai ir mūsų agentūra turi tiesioginę atsakomybę už paslaugų teikimą jiems, tai yra švietimo, sveikatos apsaugos srityse ir kitose. Ir klausimas kyla, kiek, kur, kiek mes pasiekėme pažangos rekonstrukcijos srityje. Aišku, kad tos pažangos neužtenka, kuomet 14 metais buvo sunaikinti žmonių namai, tačiau turiu pasakyti, kas man nerima dar daugiau negu kad fizinis pastatų sunaikinimas. Jeigu nufotografuosime tam tikras gazos sritis iki karo 14 metais ir palyginsime su tą destrukciją patirtą 14 metais, o po to dar nuflirtuotume situaciją šiandien ir palygintume tą destrukciją su rekonstrukcija. Tai galima pamatyti, tačiau neįmanoma išmatuoti psichologinio poveikio žmonėms. Tačiau savižudybių skaičius didėja gazos ruožė. Savižudybių skaičius praeitėje buvo labai žemas, nes visa tai yra dėl to, kad visas socialinis bendruomenių audinys svardomas. Žmonės neturi perspektyvų, 90 procentų iš 250 tūkstančių vaikų, kurie eina į mūsų mokyklas Gazoje, nėra niekada išvykę iš Gazos ruožo e, per visą savo gyvenimą. Pagal dabartinius skaičiavimus, pagristus 15 metų skaičiais, tik tai 10 tūkstančių žmonių gavo leidimus išvykti iš gazos ruožo. Taigi Jeigu ten gyvena 1,8 milijono, jeigu pagal tai ekstrapoliuosime, tai išeitų, kad e, turėtum galimybę išvykti iš gazos e, kartą per tūkstantį metų. Žmonės, kurie eina į mokyklas, išeina iš jų kvalifikuoti, motivuoti, iš esmės niekada neras darbo. 65 procentai palestiniečių jaunimo gazos ruožė neturi darbo. 65 procentai. Tai turbūt, jeigu ne pas didžiausias, tai vienas didžiausių nedarbo lygių pasaulyje. Tačiau aš nematau, kaip tuos parametrus galima būtų suderinti su nuogastavimais dėl saugumo kiek jie bebūtų legitimus. Neįmanoma kurti saugumo ir stabilumo regione, kur 65 procentai jaunų žmonių neturi darbo, nors jie yra apmokyti ir kvalifikuoti ir negali iš gazos ruožo išvykti. Tai reiškia tik didesnį susierzinimo ir nusivylimų didėjimą. Apie tos dalykus reikia galvoti, kai galvojame apie gazos ruožą. Nes viena didžiausių rizikų, su kuriomis susidurime, analizuodami visą tai humanitarinė prasme, taip pat žiniasklaidos prasme ir e, visada viską apibūdinti skaičiais, statistiką. Taip pat dėl to norėčiau Jums pateikti kitą, kitos pusės vaizdą. Vienas mūsų mokytojų e, surengė konkursą apie Martiną Lutherį Kingą, nes dirbo žmogaus teisų srityje. E, ji buvo nusivylusi, nes e, konkursas tikrai žlugo. Aš paklausiau, kodėl. Na, e, jie atsakė, ne vienas iš vaikų nesugebėjo pasvajoti, galbūt tai yra simboliška, tačiau tai yra labai reikšminga. Kokią perspektyvą jau mato jaunimas. Jeigu nuvyksime dabar į Siriją, kur aš lankiausi prieš mėnesį. Matome situaciją, kur ne tik e, e, trasko širdį šalia plataus e, Sirijos tragedijos vaizdo, vaizdo matome ir palestiniečių tragediją. Ten buvo 1560 tūkstančių palestiniečių Prieš karą dabar yra 420 tūkstančių, dauguma jų išvyko į Libaną ir Jordaniją, kiti į Turkiją, Egiptą, tačiau į Europą taip pat, ypač nuo praėjusios vasaros. Jie gyvena rajonuose, kurie smarkiai apgriauti. E, per jų stovyklas eina fronto linijos sugriovimas, sugriauti visi namai per įvairias atakas, artilerijos apšaudimus per e, Damaskė. Vienas rajonas pastaraisiais mėnesiais apšaudytas smarkiai ir sugriautas. Turime atminti, kad Sirijoje palestinijos pabėgėliai buvo sutinkami draugiškai, jie turėjo galimybę dirbti, turėjo darbus, verslą jie siūsdavo savo vaikus į mūsų mokyklas, nes jie mane, kad mūsų užtikrinamo švietimo kokybė yra gera. Tačiau jiems nereikėjo mūsų paramos kitai veiklai, jie pasikliaudavo savo pastangomis didelių mastų. Dabar 95 procentai palestinos pabėgėlių Sirijoje yra priklausomi nuo mūsų paramos visokiojopai. Pagalvokime, ką tai reiškia jaunesniai kartai. Kartais anksčiau jie manydavo, kad senosios tragedijos 48 metų įvykiai buvo tolima praeitis, jiems pasakodavo seneliai, tėvai, tai jiems pačiem, patiems, e, jie patys patirties tokios neturėjo. Dabar jie žino, yra patyrę savo kailių, kas tai yra. Nes tai yra dar viena palestiniečių karta, kurie patyrė pragyvenimo šaltinių praradimą, kaimynų, draugų, šeimų narių praradimą. Toks yra platesnis palestinos pabėgėlių vidurio rytuose kontekstas. Apie tai pasakoju dėl to, kad e, tam tikrų, tam tikrą prasme 5,2 milijonų žmonių bandymas išgyventi šiandienėse vidurio rytuose, turint galvoje visus tos konfliktus ir nestabilumą, yra savaime rizikos veiksnys regione, jeigu nepadėsime jiems. Ir vienas e, labiausiai nerima keliančių parametrų palestinos pabėgėliams yra politinio horizonto nebuvimas. Mūsų agentūra nėra politinis veikėjas, mes negalime vaidinti politinio vaidmens. Tačiau kasdien matome, kokios yra pasaknės žmonėms dėl to, kad nėra to politinio horizonto nėra galimybės eiti į priekį politinę prasme ir spręsti konfliktą tarp Izraelio ir Palestinos viena vertus ir kita vertus siekti pažangos Sirijos darybose ir politinėse procesuose. Tai labai svarbus žingsniai, jeigu jauni palestiniečiai nepamatys, kad grįžtama prie proceso, kuris susilauktų dėmesio ir reikštų kažką prasmingo ateičiai. Tai tas nesvilumas tik tai auks. Taigi tai yra didžiausias politinis e, rizikos veiksnys. Norėčiau pakalbėti dar apie mūsų agentūros veiklą, apie tai, ką mes daugiausia dabar darome ir kokie mums kyla iššūkiai. Kaip mačiau, mes veikiame jau dabar 65 metus ir visą tą laiko tarpį sutelkėme savo dėmesį į svarbiausius veiklos sritis. Aš pradėjęs dirbti agentūroje prieš du metus e, patyriau du didžiausius dalykus, kurie man buvo įdomus. Svarbiausia - švietimo klausimas. Turiu pasakyti, kad mūsų investicijos ir jūsų partnerių vaidmuo čia yra turbūt didžiausias, didžiausia žmogaus vystimas e, žmonių, žmonijos istorijoje pavyzdys. Daugelis mūsų partnerių ir donorų turėtų prisimti savo nuopelnų dalį dėl to, kad tai įvyko. Nes 500 tūkstančių um, e, berniukų ir mergaičių eina į mokyklas, 700 mokyklų vidurio rytuose veikia. E, Europos, su palyginė su Europa, tai e, būtų įdomu, tačiau e, tai būtų trečia pagal dydį švietimo sistema palyginti su New Yorku ar Los Andželu. Ir atminkime, kad tos mokyklos veikia konflikto zonose, okupacijų zonose. Kaip sakiau anksčiau, turime 5,2 milijono palestinos pabėgėlių. Šis skaičius nėra labai plačiai žinomas, tačiau reikia supranti, kad ši, suprasti, kad ši bendryja e, reiškia 40 procentų, e, apima 40 procentų viso pasaulio ilgalaikių pabėgėlių. Mūsų agentūra vaidina labai svarbu vaidmenį e, platesnėje humanitarnėje architektūroje teikiant paramą šiai bendruomeniai. 500 tūkstančių mokinių, 3 milijonai pacientų mūsų terminės pagalbos klinikose ir 1,4 milijono žmonių gauna paramą humanitarinę pagalbą. Tai yra indėlis į regioninį stabilumą ir į tai, kad palestiniečiams būtų užtikrintas orus gyvenimas galima būtų pabandyti įvertinti, jeigu, kas būtų, jeigu mes neteiktume švietimo paslaugų. Visgi prieš metus, tik tai po paskutinio mano briefingo šiame komitete, mes pamatėme, koks yra didžiausias trūkumas. Turim, mums trūko 100 milijono dolerių ir turėjome atidėti mokslo metų pradžioje, pradžioje 700 mūsų mokyklų. Aš, pavyzdžiui, turiu tris e, paauglius vaikus. Jeigu aš jiems pasakyčiau, kad e, mokslo metai nukeliami keliais mėnesiais, jie e, apsidžiaugtų tik tai, o vidurio rytuose tai buvo sukritimo banga, nes švietimas laikomas tikrų jų tapatybės ir orumo ramščių. Ir grėsmė būtent švietimui sukėlė didelius sukretimus visai bendruomeniai įvairiose regiono šalise. Ir e, Jordanijos užsienio reikalų ministras ėmėsi e, aktyvių veiksmų, taip pat Libano ministras pirmininkas, bandydami užkamšyti tą šimto milijonų spragą. Visos regiono šalis, įskaitant ir Izraelis, Izraeliai, E, atidžiai stebėjo, ar mes galėsime laiko atidaryti mokyklas. Ne vien tik tai dėl to, kad tai yra teisė išvietimą, bet dėl to, kad 500 tūkstančių vaikų e, ne mokykloje, labai nestabilioje aplinkoje buvo paskutinis dalykas, kurio reikėjo toms šalims. Taigi, kalbant apie mūsų agentūrą ir Europos paramą šiai agentūrai, kalbame apie investicijas į stabilumą ir saugumą nekalbant apie investiciją į žmogišką orumą. Tai yra labai svarbus veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti. Kiti parametrai, kuriuos svarbu paminėti, turint galvoje paramą mūsų agentūrai, yra tai, kad mūsų agentūra tiesiogiai teikia paramą. Per visą unitarinę sistemą šiandien yra vis daugiau agentūrų, vis daugiau ob, ne, partnerių, kurie dirba per gyvendinimo partnerės. Taigi teikiama finansinė parama agentūrai, kuri dalį tuos e, paramos perdoda gyvendinančiams partneriams. Ir čia dar iškyla ir administracinė kaina tam tikrame lygmenyje. UNRWA yra kitokia. Labai nuolankiai ir nuoširdžiai sakau, kad mes 28 procentai mūsų darbuotojų yra palestiniečiai ir jie dirba visose sritise nuo Alepo iki Hanjūnio e, įvairiose sudėtingose zonose. Ir mes galime įgyvendinti savo veiklą tiesiogiai. Mums nereikia dirbti per partnerius. Mes dirbame su partneriais, bet ne per juos. Turime 22 tūkstančios e, mokytojų e, slaugių ir gydytojų. Taigi, pinigai, kuriuos duodate mūsų agentūrai, patenka tiesiogiai bendruomeniai. Tai yra, yra ir atlyginimai mūsų darbuotojams ir taip toliau. Ir visa tai buvo svarbi pasaulio humanitarinio vadovų sutikimo tema. Nes svarbiausia tema buvo E, suartinti humanitarinę ir e, vystimosi veiklą. Prieš 60 metų, kuriant agentūrą, buvo galvojama apie tokią dimensiją, kad tai yra e, natūrali dermė. Ir gazoje mes 90 mokyklų priemėme 300 tūkstančių pabėgusių žmonių. Ten mokytojai dirbo teikdami prieglaudas. Prieglauda tiems žmonėms e, po to, po trijų mėnesių, jie vėl grįžo prie mokymo darbo. Taigi rodo, kad e, mes galime mm, imtis įvairios veiklos ir mes manome, kad mes žmonėms teikiame galimybę išlikti regione, pasilikti. Viena didžiausių problemų, su kuriamis susidurėjo Europa pastarojame metu, yra pabėgėlių didžiulio skaičiaus atvykimas, o tai iš dalies susijęs su E, reguliarių, stabilių paslaugų tiekimo regione. Mūsų agentūra 65 metus remia ištisas kartas pabėgėlių, steigdama ne garantiją, bet galimybę pasilikti vidurio rytuose. Ir čia mūsų rezultatai solidus. Mes žinome, kad Europos mokesčių mokėtojams tai kainuojama 7-9 kartus mažiau teikti paramą mūsų agentūrai E, negu kad teikti jiems paramą čia Europoje. Todėl manau, kad e, šis partnerystės pagrindas yra prasmingas. Taip pat mes suvokiame, kaip svarbu, kaip galima geriau panaudoti gaunamą finansinę paramą iš visų mūsų paramos teikėjų, skaitant europiečius. Noriu pasakyti, kad kaina vienam mokiniui teikiant švietimo paslaugas sudaro 10 procentų to, ką tai kainuotų e BPO šalise. Tai 10 procentų. Kiek tai kainuotų e BPO šalise vienam vaikui. Ir mes gauname vienus geresnių pažymių dėl to, ko mes pasiekime. Pasaulio bankas dokumente mokymasis prieš e, neplankiamis sąlygomis. Tai yra tyrimas, kurį parengė Pasaulio bankas e, ir jis teigia, kad mūsų mokyklose, pas, vakarų bankė, Gazoje ir Jordanijoje lenkia e, tokius pačius vaikus viešose mokyklose, tos pačiose šalise visais mokymosi metais. Tai rodo, kad rezultatai yra tikrai geri. Mūsų kainos vienam pacientui, vienam ligoniui klinikose sudaro 1 procentą palyginti su e, BPO šalimis ir 5 procentai palyginti su vidutinių pajamų šalimis. Taigi rodo, tai rodo, kad mes veiksmingai naudojame lėšas. Tačiau šiemet dėl dėlės finansinės priemonė, pri, krizės mes nusprendėme imtis vidaus priemonių kad sumažintume mūsų išlaidas, nes mes norime, kad visi partneriai mus vertintų kaip patikimus veikėjus. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pirmiausia, mes ėmėmės priemonių, kad sumažintume projektu numatomą deficitą nuo 144 iki 74 milijonų. Tokiame regione labai sunku pasiekti tokį sumažinimą, nes tai reiškia, kad mes patikėme nulinio augimo e, biudžetą 15-16 metams. Aš esu įstikinęs, nors galite man prieštrauti, aš manau, kad mes esame vienintelė agentūra e, vidurio rytuose pateikusi nulinio augimo biudžetą, nors poreikiai šiame regione nuolat didėja. Taigi mes rimtai žiūrime į gaunamą finansavimą ir ėmėmės rimtų veiksmų šių metų pradžioje, kalbėdami apie vidutinio laikotarpio strategiją, ėmėmės svarbių esminių reformų, pavyzdžiui, perinant nuo maisto paramos prie pinigų, paramos pinigais. Taigi, mano kreipimasis visas donorės ir apie tai kalbėsiuos čia Briuselėje šią visą savaitę, kad kitame mūsų partnerystės etape reikia ieškoti naujų galimybių remti mūsų agentūrą. Mes reikia kolektyvinės donorų bendruomenės, kuri padėtų mums rasti sprendimų, kad kasmet nepakliūtume į trūkumų tą ciklą. Reikia rasti naujų finansavimo mechanizmų. Vienas iš mechanizmų būtų ryšiai su pasaulio banku ir mes norėtume, kad Europos institucijos ir partneriai prisidėtų prie mūsų, paremdamas mus, e, kad gautume finansavimo iš pasaulio banko, nes tai smarkiai prisidėtų prie didesnio mūsų finansinės situacijos stabilumo. Taip pat dirbame su arabų pusėsaro šalimis, Kanada ir kitomis šalimis. Taigi norėtume, kad tie procesai plėtosiu. Na ir pabaigai norėčiau pateikti keletą minčių. Ir grįšiu prie ankstesnio, ankstesnės minties dėl to politinio horizonto nebuvimo. Skaičiau, kad šiandien, nors turėčiau pasakyti už humanitarinę perspektyvą, Aš esu įsitikinęs per savo, visas, savo visų kelionių į Siriją, Libaną, Gazą, Jordaniją ir pasaulio krantą dėka, kad nieko nėra svarbiau tarptautiniai bendruomeniai, kaip kad e, dirbti dėl Sirijos. Mane dažnai stebina tas skepticizmas, kurio susiduriu e, ministerijose, departamentuose, ne tik Europoje, bet ir kitur, dėl perspektyvų pasiekti pažangą, taikos pažangą. Tačiau tas skepticizmas būtent ir atvedė į šią situaciją. Europa negali ir toliau žiūrėti į vidurio rytus ir pamatyti tą įtaką, kuri to, tos e, krizę daro jai pačiai, negalvodama apie naujas ryšių formą. Visi žingsniai ar pastangos visada rezonuoja regione kaip tam tikras vilties švyturys, nes reikia sukurti nors kokią nors vilties pagrindą ateičiai. Nes įvairių naratyvų vidurio rytuose užkretimas yra tikrai didžiulis. Dėl paramos mūsų agentūrai, vėlgi noriu pasakyti, kad mes esame dėkingi Europai už jos paramą. Tai labai daug reiškia mūsų komandoms dirbančioms vietoje. Praradome nemažai darbuotojų pastaraisiais metais. Pamenu, kad minėjau 11 žmonių skaičių e, Gazoje. Sirijoje praradome dar 16 žmonių 28 yra dingę be žinios. Tai yra didžiausia krizė e, bet kurioje humanitarnėje ar vystimosi agentūroje. O tai yra mūsų darbuotojų drąsos ir atsidavimo matas. Todėl aš noriu Jums padėkoti Jums už Jūsų dosnumą, nes Europos dėkos parama mes galime dirbti. Tačiau noriu dar kartą pasakyti, kol verta tai daryti kai buvau Damaske prieš keturias savaitės, e, mačiau ypatingą sceną, ypatingą vaizdą. Turbūt žinote apie Damasko rajoną vadinamą Jarmuku, tai yra stovyklų rajonas. Anksčiau tai buvęs vienas energingiausių Sirijos rajonų. 160 tūkstančių palestiniečių ten gyvena. Dabar tai yra dikuma. Užsimerkę, pabandykite įsivaizduoti blogiausią destrukciją, destrukciją karo zonoje. Tai būtų Jarmukas. Dar keletas tūkstančių žmonių gyvena toje stovykloje. Damaske lankiausi prieš keturias savaitės. Vienoje mūsų stovyklų visai šalia Jarmuk susitikau su 120 mokinių kurie iš Jarmuko buvo atvykę išvakarėse. Ir toje mokykloje jie laikė egzaminus. Įsivaizduokite, suniokotas Sirijos viduryje, suniokoto rajono viduryje 120 mokinių atvykę iš tos suniokoto rajono sėdėjo laikė egzaminus. Vienas iš jų E, buvo vienas geriausių Sirijos mokinių. Kaip jie tai padaro? Kaip įmanoma teikti tokią švietimo paslaugą tokioje aplinkoje? Tai yra stebuklas. Mūsų agentūra tai pasiekė iš dalies e, naudodama novatoriškas priemonės per mokymas, per, nu, per atstumą tiems mok, mok, mok, moksleiviams, kurie negali ateiti į mokyklas. E, naudojame televizijos stotį, mūsų mokytojai transliuoja programas, kurias žiūri palestiniečiai, irakiečiai ir kiti vidurio rytuose. Ir tai, kad jie turėjo jėgų iš tos destrukcijos ateiti į egzaminus, liudija, kaip rimtai e, vaikai galvoja apie švietimą ir jos arba jų ateičiai, jų orumui, jų lūkesčiams. Dar viena istorija iš gazos. Mergaitė kartu su manimi prie podiumo prieš pusantro mėnesio gavo sertifikatą savo, dėl savo pasiekimų. Jos vardas yra Hed, jai 14 metų. Jo namai, jos namai buvo sunaikinti 2014 metų konflikto metu po septynių mėnesių komos e, į prabūdusi tik tai sužinojo, kad jos motina ir du broliai žuvo apšaudimų metu, o šiuo metu yra, yra viena geriausių mūsų mokinių. Tai yra ta viltis, už kurią mes turime atsakomybę, turime ją išlaikyti ar per humanitarinės, ar vystimosi programas, ar per rimtus politinius žingsnius. Ačiū. Mr. Leeds, the floor is yours. Pane Leeds, prašau. Atsiprašau, pirmiausia, panas Vairainin. Gerai, panas Leeds. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už neįtikėtiną pasakojimą. Tikrai kalbėjome su Jumis praeitais metais ir jūs minėjote, kad tuomet situacija e, su švietimo finansavimo e, su švietimo finansavimu buvo labai sudėtinga ir švietimas yra nepaprastai svarbus, jūs kalbėjote apie tai, kad kiek daug jis reiškia, nu, tai išsaugoti žmogišką orumą. Ir socialdemokratai tuomet išsakė iniciatyvą, kurios esmė buvo daugiau investuoti į švietimą. Ir mintis buvo skirti ne 2, bet 4 procentus visos vis, e, pagalbos būtent švietimui. Ir e, Taip pat e, Londono vykusio konferencijoje buvo kalbama apie atskirą fondą ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs gavote kokiu nors lėšų po Londono konferencijos gazos ruožui ir kitiems regionams. Kitas klausimas yra susijęs su švietimo programomis po Valetos aukščiausio lygio susitikimo, ar kas nors pasikeitė, ar tas e, susitikimas paveikė jūsų perspektyvas. Jūs kalbėjote ir apie politinio horizonto nebuvimą. Mes negalime lankytis gazos ruožė ir mes visiškai priklausome nuo jūsų e, ataskaitų, nuo e, Jūs sakėte, kad 90 procentų gazos ruožos gyventojų niekuomet nebuvo išvykę iš gazos ruožo. Ir aš esu iš rytų Vokietijos ir puikiai suprantu, ką reiškia negebėjimas e, ta, išvykti iš šalies. Dar vienas dalykas, Hamasas buvo da, kritikuojamas e, ir Ką Jūs apie tai pasakytumėt? Ir Jūs kalbėjote apie jaunimą, kuris e, trokšta mokytis, bet e, Jūs minėjote ir tai, kad jie neturi jokių perspektyvų įsidarbinti. Ar žmonės apie tai kalba? Ir, pavyzdžiui, ar jie mato kažkokį ryšį su Hamasu? Kiek, pavyzdžiui, Hamaso veiksmai įtakoja mokytojų darbą? Dėkuoju Jums už atsakymus ir sėkmės. Labai dėkuoju. Pone pirmininkė, lab... taip pat dėkuoju mūsų svečiu, dėkuoju Jums už e, pateikėte mums e, tiek daug e, labai jaudinančios informacijos apie tai, kas vyksta Jums patikėtame regione. Visiškai Jums pritariu, Europa turėtų kur kas aktyviau dalyvauti sprendžiant šį konfliktą, nei jį tai darė praeitėje. Pradėjau dirbti Europos parlamente prieš dviejus metus. Ir aš taip pat dirbu ir ryšių su Palestina e, delegacijoje. Prieš kelias mėnesius mes lankėmės regione ir, kaip ką tik pasakė ponas Lytse, Mes galėjome apsilankyti tik vakarų krante ir negalėjome įvažiuoti į gazos ruožą. Ir tai be abejo trukdo mūsų delegacijai dirbti. Aš norėčiau pakomentuoti kelias iš jūsų pastabas ir gal paprašysiu jūsų kai ką papasakoti mums. Jūs minėjote, kad jūsų, minėjot 500 tūkstančių mokinių kurie mokosi mokyklose, kuriuose dirba jūsų mokytojai. E, ar tie mokiniai mokosi e, pradinėje mokykloje, vidurinėje mokykloje, e, kokiuose pakopose mokosi šis mokytojai. Bet to jūs kalbėjote apie mokytojus. Ar tie mokytojai yra vietos gyventojai, ar jie yra atvažiavę iš kur nors iš kitų šalių? Gal galėtumėt į šį klausimą taip pat atsakyti. Antras, ar net trečias klausimas yra susijęs su tuo, kad jūsų biudžetas, kaip jūs minėjote, niekiek nepadidėjo. Tai tikrai de, labai įspūdingas pasiekimas e, pateikti biudžeto projektą, kuriame nebuvo numatyta didinti finansavimo, bet ar tai reikštų, kad jūs turėjote mažinti finansavimą kito, kažkokiose sritise, nes akivaizdu, kad lėšų turėsite mažiau. Yra dar vienas klausimas, kuris e, nėra tiesiogiai susijęs su vakarų krantų ir gazos ruožų, bet labai daug, e, dešimtai tūkstančių da, e, sirų pabėgėlių kalba apie tai, kad šiuo metu auga net ištisa sirų kaita, karta, kuri kuri negali mokytis ir taip mes kūrėme bombą, savotišką bombą ateičiai. Kaip jūs pakomentuotumėt šį klausimą ir ką jūs darote sprendžiant šią problemą. Ir jūs geriau nei aš suprantate, koks yra šios problemos mastas. Dėkuoju. a chance. <laughs> Yes. We have not taken it. You're trying hard. You have the floor. Thank you very much. Well, coming... Dėkoju. Norėčiau sakyti patiktus klausimus, pono Lyts klausimas. 4 procentai ir didesnis dėmesys švietimui. Tai yra tikrai labai reikalinga. Aš galiu prisipažinti, kad 20 metų aš dirbau tarptautinėme Raudono kryžiaus komitete. Ir tas komitetas neskiria ypatingo dėmesio švietimo. Ir, ir prieš dvius metus pradėjau dirbti pa, pa, paramos ir darbo agentūroje. Ir aš matau, kad daugam atrodo, kad kai prasideda karas, reikia suteikti teikti žmonėms maisto pagalbą, dabar reikia teikti vaistus. Uh, Bet apie švietimą galima negalvoti, galima tai palikti ateičiai. Aš labai gerai atsimenu, kad 2009 metais Junktinės tautos parengė ataskaitą. Jie rengiant buvo, mes bendravome su šešiomis bendruomenėmis gyvenančiomis karo apimtuose regionuose. Ir mes klausome, kokie buvo jų didžiausi prioritetai. Aš atsimenu, kad mane labai nustebino tai, ką sakė Afganistano gyventojai. Jie sakė, kad jų pirmasis prioritetas buvo saugumas, tai nieko nenustebino, bet antrasis prioritetas buvo švietimas. Ir tai labai mane nustebino tuomet, nes aš tuomet dar dirbau organizacijoje, kuri neskiria ypatingo dėmesio švietimui. Ir žmonėms daugiau naivumo ar gal nepakankamos patirties, atrodo, kad tai gal ir nėra labai svarbu, bet mes pamatėme, kad, akivaizd, kad žmonės supranta, kad konfliktas vieną dieną pasib, pasibaigs, bet jei žmogus nėra įgyjęs įsilavinimo, tuomet tikrai jis negalės kurti jokios ateities. Ir aš norėčiau, kad mes kolektyviai visi bendrai geriau suprantame, suprant, suprastume, kad švietimas yra nepaprastai svarbus ir kad karo metu, konfliktų metu taip pat būtina rūpintis e, ir švietimu. Mane taip pat e, nustebino e, mūsų agentūros gebėjimas užtikrinti galimybę mokytis labai sudėtingomis aplinkybėmis. Kai lankiausi paskutinį kartą Sirijoje, mane nustebino tai, kad Viena mokykla, kurią aš buvau matęs per ankstesnį apsilankymą, buvo sugriauta, e, kai šalia sprogo automobilis su sprogmenimis. Ir e, toje mokykloje e, mokiniai šiandien vis tiek mokosi, ir aš jums minėjau Jarmuko, mokinius iš Jarmuko rajono, kurie ten ateina. Neužtenka vien rengti seminarus, neužtenka vien apie tai kalbėti, reikia realiai užtikrinti galimybę mokytis. Ir todėl Junktinių tautų paramos ir darbo agentūra po Palestinos pabėgėliams tikrai dirba labai svarbu darbą. Taip kaip jūs visiškai teisingai pasakė, daugiau dėmesio reikia skirti švietimu, nes tai yra investicija į ateitį, į ateities da, a, gebėjimus. Ir kai kalbame apie Palestiną, Supraskime, kad e, stebime labai ironišką ir tragišką situaciją. Matome žmonių bendruomenę, kuri, kuri sugebėjo išsaugoti e, savo švietimo e, gebėjimus, švietimo sistemą, net ir neturėdama valstybės labai sudėtingomis aplinkybėmis. Ir palestiniečiai norėtų turėti valstybę, bet jos neturi, bet jie turi žmogiško, žmogiškuosius išteklius, kurie yra reikalingi tam, kad ji būtų sukurta. Jūs minėjote ir Londono konferenciją ir taip kai kurie e, pažadai, kuriuos išgirtome, buvo susijęs su didesnė parama mūsų agentūrai, bet galiu pasakyti, kad papildomų lėšų mes negavome. Mes gauname tik tai tos e, reguliarius įnašus. Ir pasikeitė gal kai teikiamas paramos skaičiai kai tam tikrose sritise, bet bendras mūsų biudžetas iš tikrųjų nepadidėjo. Mes e, tikrai turime labai gerą reputaciją teikdami pagalbą ir galime jūs patikinti, kad bet kokios papildomai mums suteiktos lėšos tikrai bus išleistos. Ta, e, ten, kur tų lėšų daugiausia reikia. Ir galiu pasakyti, kad Europos kontekste Ypač e, e, Londono konferencijos kontekste galiu pasakyti, kad komisijos narys, pažiūrėjau, ponas Hanas ir kai kurie kiti e, pareigūnai kalbėjo apie mūsų darbą ir tai buvo labai svarbu. Mes skiriame labai daug dėmesio pabėgėlių situacijai ir švietimui. Ir mes pasinaudojame Londono konferenciją tam, kad uh, atkreiptume dėmesį tai, kad da, mūsų darbas yra labai reikalingas. Brown, Gillard ir kiti dalyvavo tame renginyje ir tuomet e, Tai buvo puikiai galimybė mums atkreipti dėmesį į švietimą karo sąlygomis. Ir Gordonas Braunas, aš prisimenu, pasakė, kad e, jis kaip žmogus, dabar, kuris rūpinasi dabar kuris yra generalinis sekretorius patikėtinės švietimo klausimais, supranta, kad mūsų agentūra tikrai e, dirba labai svarbu darbą ir mes teikime didžiausią pagalbą, labai konkrečią pagalbą konkrečioms mokykloms. Aš visiškai pritariu ta, jūsų pastaboms dėl galimybės apsilankyti gazos ruožė to, ką gali pamatyti savo akimis, tikrai nieka, niekas nepakeis, e, negali būti kitos, e, tai yra vertingiausia patirtis. Ir aš atsimenu, kaip e, mes bendravome su mokiniais. Ta, Ir e, mes remiame mokinių parlamentus ir galiu Jums pasakyti, kad e, tų parlamentų nariai, dalyviai tikrai norėtų susitikti su Jumis, su parlamento nariais. Ir Šiandien be abejo mokyklų parlamentams labiausia rūpi jų kasdieniai rūpešiai, bet kai su jais e, bendraujame, mes matome, kad jie tikrai labai gerai supranta situaciją ir jie pasako mums, ko jie tikisi iš mūsų. Ir jie labai aiškiai pasako, kad jie tikisi, kad da, da, praeitų metų krizė tikrai nebepasikartos. Taigi da, tikrai tai, e, toks susitikimas būtų labai įdomus. Ir e, šią vasarą mes kursime regioninį parlamentą, kuris sutelks e, visų jau e, veikiančių mokyklų parlamentų atstovus. Ir jei kas nors iš jūsų galėtų aplankyti tą renginį, dalyvauti jame, tai būtų labai gerai. Ir jei to parlamento dalyviai galėtų atvykti čia, į Bruselį, tai taip pat būtų nepaprastai naudinga. Ir Europos parlamento pirmininkas Šulcas. Uh, labai norėtų, kad jūs galėtumėte dažniau apsilankyti regione ir nuvykti gazos ruožą ir tai tikrai būtų labai svarbu. Paskutinis klausimas e, buvo susijęs e, iš esmės su e, diskusijomis, kurios vyksta tarp studentų ir mokytojų gazos ruožė. Uh, Aš gerai supratau jūsų klausimą. Be abejo, kiekvieną dieną žmonės analizuoja situaciją ir negali būti jokių abejonių, kad e, žmonės mato, kad okupacija ir blokada tik, e, tikrai daro didžiulį poveikį jų gyvenimui ir jie labai kritiškai vertina tai, kad ir tarp palestiniečių taip pat yra rimtų skirtumų po politi, e, politinės e, grupės yra susiskaldžiusios, taip pat jie labai kritikuoja ir tarptautinę bendruomenę, ir jungtinės tautas, ir jie, dėl to, kad jiems atrodo, kad e, mes e, neištisėjame savo pažadų, išdavėme jų lūkesčius. Bet mokyklose mes matome, kad mokytojai aiškina e, mokiniams, kas yra žmogaus teisės ir tai yra beje vienintelis tokios mokyklos regione. E, jie taip pat pasako ir apie tai, kas vyksta įvairiuose pasaulio regionuose, Azijoje, Afrikoje ir kitur. Ir aš manau, kad tai yra nepaprastai svarbu, nes e, padidina mokinių žinias apie situaciją pasaulyje. Uh, Bet galiu Jums pasakyti, kad e, iš tikrųjų dažnai išgirstame ir nemažai kritikos e, ir vietos veikėjų, ir tarptautinės bendruomenės atžvilgių. Toliau Jūs kalbėjote ir apie tai, kad Europa turėtų aktyviau e, dalyvauti šiame procese. Minėjote 500 tūkstančių mokinių ir Jie mokos, e, mokykloje mokos nuo pirmosios e, e, klasės iki devintosios ir viename regione dar mokiniai gali mokytis ir dešimtoje klasėje. Kitur tos dešimtosios klasės nėra, dėl to, kad mums, mes neturime pakankamai techninių ir kitų išteklių. Man būtų nepaprastai svarbu praplėsti mūsų šviet, teikiamas švietimo paslaugas. Kai kas be abejo gali paklausti mūsų, kodėlgi da, mokiniai nesimoko mokykloje 12 metų, bet e, tai būtų visai visiškai kitoks klausimas. Kol kas reikėtų užtikrinti, kad jie galėtų mokytis bent jau 10 metų. Mokymo programa atitinka da, to regiono, kuriame mes da, dirbame mokymo programas. Pavyzdžiui, Jordanijos, da, a, Jordanijoje da, mes prisitakėme prie Jordanijos mokomosios programos ir taip toliau. Mokytojai. 22 tūkstančiai mokytojų. Jie visi yra palestiniečiai, gal tik pora e, iš jų e, nėra palestiniečiai, tai yra e, visos tos programos direktorius ir e, administracijos vadovas nėra palestiniečiai. Ir aš jau minėjau, kad didžioji dauguma mūsų agentūros darbuotojų yra palestiniečiai. Ir būtent todėl mes ir galime e, vaidinti tokį svarbų vaidmenį regione. Mes kūrėme žmogiškai potencialą, mes jį plėtojame. Turime ne, nepaprastai, nepaprastai patyrusių darbuotojų, kurių bendra patirtis sudaro 400 tūkstančių metų. Jūs minėjote, kad mūsų biudžetas šiemet. Da, da, turi nulinį augimą. Kągi mes darėme, kad taip atsitiktų. Praeitais metais mes turėjome gyvendyti kai kurios skausmingas priemonės. Pavyzdžiui, mes šiek tiek padidinome mokinių vidurkį vienoje klasėje. Tai be abejo šit, gali neigiamai atsiliepti mokymo procesui. Dabar mokyklo, vienoje klasėje mokosi iki Kitas, nuo 38,5 mokinių iki 39 su pusę mokinio vienoje klasėje, kai, kurioje, kai kur kla, vienoje klasėje mokosi net 50 mokinių. Kai kur mes e, da, ėmėmės kitų priemonių. Pavyzdžiui, mes e, dabar teikiame pagalbą E, grinais pinigais, o ne maistu, ne maisto produktais. Tai yra svarbu dėl to, kad Palestinos pabėgėlio statusas buvo tiesiogiai susijęs su galimybė gauti maisto produktus. Ir e, aišku, kad žmonėms tai e, neįtin patiko. Uh, Ir dabar mes pakeitėme e, savo požiūrį ir dabar mes, mes e, teikiame pagalbą grinais pinigais. Ir žmonės patys gali da, e, spręsti, kokius maisto produktus pirkti da, turguje. Ir tai turi dar vieną da, teigiamą aspektą dėl to, kad tie pinigai lieka šalyje. Jie nėra naudojami tam, kad būtų perkami maisto produktai da, užsienyje. Aš tai, tai šiandien teikiama pagalba sudaro 120 eurų per metus, bet be abejo, jeigu euro vertė mažės, mažės ir, ir realus tos pagalbos svoris. Jei mažinamas yra mūsų metinis biudžetas, tai da, veikia pabėgėlius visame pasaulyje. Ir dažnai būna taip, kad kai kokios nors agentūros biudžetas mažinamas, ne visuomet aišku, kuomet pasireikš tie padariniai, kada žmonės pajus, kad kažkas pasikeitė, bet mūsų atveju yra visiškai kitaip. E, nes kai žmonės, pavyzdžiui, išgirsta, kad kažkas bus reformuojama mūsų agentūroje, iš karto da, jie da, um, nugastauja, kad bus mažinama, mažinamas finansavimas, nes tokia yra jų patirtis. Uh, Jūs minėjote ir e, sirų pabėgėlius ir tai, kad ištisa karta užauks be švietimo. Taip, iš tikrųjų, tai yra didžiulė problema. Gali būti taip, kad artimuosiuose rytuose formuojama yra antroji didžiausia ilgalaikių pabėgėlių bendruomenė, kuri gyvens šalia e, palestiniečių pabėgėlių ir jie kol kas negauna tos paramos, kurią gauna palestiniečiai. Dėl mūsų įgaliojimų mūsų agentūra negali skirti pagalbos Sirijos pabėgėliams, tuo užsima kita agentūra. O funkcijos yra padalytos labai aiškiai. Bet aš manau, kad pasaulis galėtų tikrai geriau išnaudoti mūsų patirtį ir mūsų kompetenciją, ypač užtikrinant švietimą, mokymą, ilg, ilgalaikiams pabėgėliams. Mes tikrai turime daug patirties ir e, jei mes turėtume pakankamai išteklių, o jie yra riboti, kaip minėjau, tuomet galėtume padėti ir sirams pabėgėliams. Pa, Jei galėtume be abejo tai padaryti, ne, nes ko gero mūsų mokytojai palestiniečiai tikrai sutiktų teikti, e, mokyti ir sirų vaikus. Dar vienas dalykas, jūs kalbėjote apie Europos vaidmenį. Aš galiu Jums pasakyti, kad pastrasiais mėnesiais aplankiau nemažai Europos sostinių ir pastebėjau, kad šiuo metu e, Išgyvename tikrai ypatingus laikus, kai tam tikrai išbandymą, ar mūsų vertybės e, mums e, tebe rūpi. Ir kai kurie mano šalies piliečiai įsivaizduoja, kad mes e, gyvename lyg ir ne Europoje, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir aš manau, kad visa Europa šiandien išgyvena tikrai išbandymą. Ir tą matome. Ir kai aš lankiausi įvairiose konferencijose, įvairiose renginiuose, aš matau piliečių nuotaikas ir puikiai jas suprantu. Iš tikrųjų, šiandien Europa, kuri visuomet rėmė tarptautinę humanitarnę teisę ir kalbėjo apie tai, kad reikia jos laikytis. Ta, tokia Europa turi pripažinti, kad tos teisės galioja ir mūsų teritorijoje, kad ir visi žmonės da, galime naudot, naudotis. Aš atsimenu, kad e, po e, rugsėjo 11 išpolių JAV ir Europoje žmonės kalbėjo apie tai, kad reikia peržiūrėti Ženevos konvenciją. Dėl to, kad tuomet, kai e, ta konvencija buvo pasirašyta, niekas net negalėjo įsivaizduoti įvykių, kurie sudegino pasaulį rugsėjo 11 dieną. Bet ar iš tikrųjų da, mes pamirštame, kad Ženevos konvencija, da, pabėgėlių konvencija, da, žmogaus teisų deklaracija yra dokumentai, kurie da, yra gimę po antrojo pasaulinio karo. Jos pagimdė to karo patirtis. Ir dabar mes negalime da, kvestionuoti, ar tie dokumentai. A, dar tebėra svarbus. Ir artimuosiuose rytuose, aš čia galiu palyginti situaciją su savo šalimi, e, šalimi Libane, Libano gyvent, gyventojai sudaro. Libano gyventojų skaičius Liba, Libanas priėmė beveik priėmė tiek migrantų, kad aš, lyginamas su, su situacija savo šalyje, galiu pasakyti, kad tai būtų lygu tam, kad, pažiūrėjau, jeigu mes Šveicarių priimtumėm 3 milijonus austrų. Jei mes nespręsime giluminių nestabilumo skatinančio migraciją problemų, nieko nepasieksime. 23 metus dirbau karo zonose. Uh, ir nesu matęs ne vieno žmogaus, kuris norėjo būti pabėgėliu ar migrantu. Nesu matęs ne vieno žmogaus, kuris norėjo likti pabėgėliu. Ir nesu taip pat matęs tų migrantų ir pabėgėlių, kurie būtų norėję gyventi toli, kuo toliau nuo savo gimtinės. Turime daryti viską, kad politiniai procesai būtų tęsiami, kad jie būtų veiksmingi ir reikia galvoti ne vien apie konfliktų valdymą mes galime valdyti konfliktą 50 metų, bet tai nereiškia, kad tas konfliktas bus įspręstas, kad e, bus atkurtas e, stabilumas. Mums reikia spręsti konfliktus, nevaldyti konfliktus, o spręsti juos. Kitaip humanitarinę pagalbą teiksime dar 50 metų ir mano vadovavimo agentūra ir toliau dirbs. Bet tai net kurs tikrai uh, žmogiškojo arumo ir stabilumo regione. Dėkuoju. Dėkuoju. Pirmininkė, iš tikrųjų, Almaras yra visada labai mandagus ir man antrą kartą pasiūlo žodį ir aš negaliu atsisakyti. Aš taip pat norėčiau padėkoti vystimosi komitetui ir Greenfield. Padėkoti norėčiau už jo pateiktą informaciją. Ir aš uh, vadovausiu Elmaro pavyzdžio. Pradėsiu angliškai, o baigsiu suomiškai. Herra puheenjohtaja, meillä on ollut hyvin... Gerbamas pirmininkė, iš tikrųjų mes praėdome labai įdomią valandą kalbėdami su jumis. Išklausime labai įdomios informacijos apie UNRA darbą. Man buvo labai įdomu klausytis, kad kokia dabartinė situacija artimuosiuose rytuose ir kad karas Sirijoje paveikė ir UNRA darbą, o UNRA veikla yra padedama palestiniečiams ir tuo stengiamėsi užtikrinti kuo didesnį stabilumą artimuosiuose rytuose. Ir šios agentūros veikla daro didžiulį poveikį bendrai situacijai regione ir taip pat daro poveikį jauniems žmonėms. Aš nustebau išgirdęs informaciją apie apie nukentėjusius jų skaičių, kurie dirba UNRA. Ir tiesiog mes turėtume padėkoti tiem žmonėms už drąsą, kurie dirba UNRA. Devi komitetas ypatingą dėmesį skyrė humanitarniai pagalbai, vystomosios politikos plėtrai. Taigi abu šitie klausimai pasirodo turėtų būti derinami tarpusavėje, bent jau vertinant juos iš UNRO veiklos perspektyvos. Pranešėjas dalyvavo pasaulio humanitarnės pagalbos aukščiausio lygio susitikime ir mes suprantame, kad mūsų komitetas teisingai, tai ypatinga dėmesį skiriam vaikų švietimui ir mokymui, ypač turint omenyje ilgalaikės humanitarnės krizas ir taip pat trumpalaikės krizas. Mes puikiai suprantame, kad jūs, jūsų darbuotojai bendradarbiauja su Deve komiteto uh, nariais ir jūs turite galimybę keistis informaciją, taip pat su, pavyzdžiui, e, šiame jūsų minėtame sustikime, taip pat ir Australijos buvęs ministras pirmininkas dalyvavo, taip pat dalyvavo atstovai iš įvairių tarptautinių organizacijų. Aš linkiu Jums kuo geriausios sėkmės ir tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausime su AFET, DEVI komitetu ir kad šitas bendradarbiavimas su Jūsų agentūra tęsis. Dėkuoju už tikrai labai įdomią valandą su Jumis. Dėkuoju. Aš taip pat nuoširdžiai dėkuoju. tie, kurių nebuvo salėje, žinoma, turės galėtis. O aš tikiuosi, kad mes pratėsime mūsų bendradarbiavimo veiklą, susitiksime ir kitais metais. Skelbiu šios dienos pabaigą, o rytojaus posėdis prasidės 9. Ačiū.